Euh, Kągi, siūlyčiau visiems susėsti, pradėsime posėdį. Pradėsim rytinį posėdį. Pagal darbo tvarkę yra numatytas balsavimas. Balsuosime dėl Mišel Dantam pranešimo dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos, kaip žinia, Liepos 14. 14 dienos posėdėje buvo nuspręsta parengti nuomonę pagal 503, 53 straipsnį. Sava iniciatyva ekonomikos reikalų komitetas parengė pranešimą apie metinę ES konkurencijos politiką. Na ir e, mūsų komitetas rengė nuomonę, EPP konkrečiai frakcijai buvo skirtas nuomonės rengimas, ponas Dantan rengė nuomonę, rūpiučio 30 dieną buvo parengtas pranešimas, jis buvo pristatytas spalio 12 dieną, 10 spalio buvo pakeitimo, pateikimo terminas, 128 buvo pateikti, 15 kompromisų buvo parengta. Taigi ponas Dantanas dar pasisakys po balsavimo, nes jis norėjo pasisakyti. Ir iš karto siūlyčiau tuomet pradėti balsavimą dėl šio pranešimo. Na ir pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kaip įprasta, mes balsuosime elektroniškai. O dėl paprastų pakeitimų balsuosime keliant rankas. Taigi pirmiausia balsuojame dėl M kompromiso. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. B kompromisas. Pradedame balsuoti. Bas. Balsavimas baigtas, priimtas šis kompromisinis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl 16 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. Nėra man aišku, taigi siūlyčiau patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 16 pakeitimo, prašau. Balsavimas baigtas. Atmetama šis pakeitimas. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmetama šis pakeitimas. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmetamas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmetamas pakeitimas. Dabar periname prie O kompromiso. Balsuom elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. H kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. C kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar periname prie 32 pakeitimo. Rodrygės pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Dabar D kompromisas. Balsuojame elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar E kompromisas, prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar balsuojame dėl 52 pono Agnių pakeitimo. Kas už? Keliant rankas. Kas prieš? Susilaikę. Pakeitimas atmetamas. 53 buvo vėjai pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmetama. 57 pono Dantan. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, priimamas pakeitimas. G kompromisas, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar periname prie F kompromiso. Balsuojame elektroniškai, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Periname prie F 67 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmetamas pakeitimas. 85 kas už, kas prieš, atmetamas pakeitimas. 108 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie I kompromiso, Elektroniškai balsuojame, prašau. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas, periname prie 88-ojo Hautemo pranešimo, kas, e, atsiprašau, pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmetama. J kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar periname prie 120 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmetama. Ką kompromisas? Balsuojame elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar L kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. N kompromisas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas dabar. 117, 120 pakeitimas, atsiprašau, kas už, kas prieš. Susilaikę, pakeitimas atmetamas. 121 Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Pakeitimas atmetamas. Dabar 118, 128. Kas už, kas prieš? Patvirtinamas pakeitimas. Konstatuomosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Dantano, kas už, kas prieš? Patvirtinama šis pakeitimas. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinamas. Trečias pakeitimas. Pono Dantano. Kas už? Kas prieš? Patvirtinamas pakeitimas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinamas. Dabar A kompromisas, dabar balsuojame elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Kompromisas patvirtinamas. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo elektroniškai. Prašau. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas, didelė balsų dauguma, sveikiname pranešėją poną Dantaną. ir jam dabar suteiksiu žodį. Merci, Dėkoju, pirmininkė. Jums leidus norėčiau padėkoti pranešėjų komandai, nes kartu mes parengėme šį darbą. Balsavimas rodo, kad vienybė tarp visų frakcijų buvo lengvai pasiekiama. Noriu padėkoti mano padėjėjui, kuris irgi nuveikė didžiulį darbą. Taip pat noriu padėkoti komiteto pranešėjui Stanci, kuris e, tikrai labai pasistengė, nes e, daug laiko neturėjome ir e, jisai įtraukė į savo galutinį pranešimą ir mūsų nuomonę. Dėl jo bus balsuojama kitą savaitę. Taigi labai nuoširdžiai jam dėkoju. Aš manau, kad šiuo balsavimu mes taip pat ir įtraukėme taip vadinamas task force išvadas, kurios buvo labai panašios į e, mūsų komiteto išvadas. Tai čia jau siunčiamas aiškus signalas ir Europos komisijai. Ačiū. Ačiū Dante už, ačiū už šitą darbą. Ir dabar siūlau perėti prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Mes balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kuris buvo patiktas pagal 106 straipsnį, kurio buvo siūloma iš dalies keisti tarybos direktyvą dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į bendryje ir išplitimo joje. Mes e, minėjome šį pranešimą vakar ir noriu priminti, kad balsavimas dėl rezoliucijos projekto yra susijęs su direktyva ir sprendimas dėl šio balsavimo buvo patvirtintas lakryčio 8 dieną. Prieš pat koordinatorių posėdį e, sveikatos generalinio direktorato atstovai mūsų komitete E, pateikė savo pranešimą ir vakar mes apsikeitėme nuomonėmis. Taigi komisija vykdomąją direktyvą žada patvirtinti sausio mėnesį. Mes e, dėl rezoliucijos projekto nusprendėme balsuoti jau šiandien, kad e, liktų laiko iki balsavimo plenarinėje sesijoje, nes balsavimas numatytas gruodžio mėnesį. Aišku, tai šiek tiek anksčiau nei komisija patvirtins savo direktyvą. Aš taip pat noriu paaiškinti, kad pagal 106 straipsnį ir straipsnio 2-3 dalį neįmanoma prašyti komisijos atsimti savo projektą dėl vykdomosios e, direktyvos, nebent pateikti pasiūlymą tą direktyvą pakeisti. Ir tą gali padaryti parlamentas. E, Pone Mageira kaip tik ir pateikė tokius pakeitimus. Taigi prasidėjo rašytinė procedūra tarp koordinatorių ir daugelis, dauguma jų pasisakė už tai, kad balsavimas komitete vyktų šiandien. Tai yra pirmasis kartas, kai komitetas prieštarauja vykdomosios direktyvos patvirtinimui. Ir Agri komitetas, taip sakant, pasinaudojo šią praktiką ir šiandieną vyks balsavimas. Taigi diskusijos jau vyko vakar. Šiandieną galime balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Buvo pateiktas prašymas balsuoti dalimis. Ir viskas atsispindi naujajame balsavimo sąraše. Kągi, aš siūlyčiau pereiti prie balsavimo dėl šio rezoliucijos projekto. E, kadangi prašymas dėl balsavimo dalimis buvo gautas vėlokai, labai vėlai, sakyčiau, kad dėl visų pakeitimų mes galime balsuoti elektroniniu būdu, kad viskas būtų kaip įmanoma aiškiau. Taigi siūlau balsuoti elektroniniu būdu dėl pirmojo pakeitimo. Tai yra antrasis pakeitimas. Pradame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau ketvirtasis pakeitimas balsuojame iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš balsavimą baigiame priimta. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimą pradame. Balsavimą baigiame. Taip pat priimta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto, dėl viso projekto. Pradame balsuoti. Balsavimą baigiame. Rezoliucija Priimta. Ačiū Jums už balsavimą. Voilà. On continue Quoi On continue Parfait, on continue, on continue. Donc euh, la Slovénie. Donc... Si vous le voulez bien, je vous propose de poursuivre. Kolegos, tęskime mūsų darbą. Turime dar ilgą darbo atvarkę. Prašysime, kad kolegos patiliukais išslinktų iš mūsų salės. O dabar devintasis punktas - agri komiteto 16 metų rugsėjo 21-23 dienos misijos į Sloveniją ataskaita, jos pristatymas. Žinote, kad mūsų komiteto nariai buvo nuvykę į Sloveniją rugsėjo mėnesį ir aš turėjau garbės vadovauti šitai delegacijai, nes ponas Sikerskis paskutinę minutę atsisakė e, dalyvauti misijoje. Viskas vyko labai sklandžiai ir noriu suteikti žodį ponui Gugovičiui, kuris ir suorganizavo šią misiją. Ir jisai pristatys savo ataskaitą apie tą misiją, kuri tikrai visus jos dalyvius labai praturtino. Ir taip pat noriu dar kartą jūsų paprašyti dėmesio ir kalbėtojui. Ponas Bogovič. Mr. Andriu, thanks for the. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį. Taip pat dėkoju, kad agrikomiteto nariai turėjo galimybę apsilankyti Slovenijoje. Kaip jau ir sakiau, tai vyko nuo 21 iki 23 rugsėjo. E, tuo metu agrinariai lankėsi Slovenijoje E, tai, taip pat ir norėčiau padėkoti tiek Agris sekretoriatui, tiek koordinatoriams už suteiktą galimybę pristatyti savo šalį, taip pat ir mūsų žemės ūkį. Kaip žinote, Slovenija yra tikrai maža šalis, 20 tūkstančių kvadratinių kilometrų, bet ant šių 20 tūkstančių kvadratinių kilometrų e, yra ir kontinentinis klimatas, taip pat e, ir viduržemio jūros klimatas, nes žinote, kad Slovenija skalauja Adrijos jūrą, taip pat ir Alpių regionas. Ir stengiamės tikrai sudaryti tokią programą, kad, pamatytume, kad pamatytumėt e, visą e, Slovenijos kraštovaizdį. 17 procentų 60 procentų viso ploto Slovenijos dengia miškai ir 30 procentų yra dirbama žemės ūkio žemė. Ir 30 procentų tik tai trečdalis visos šios žemės yra dirbama. Tai tik tai 9, 900 kvadratinių metrų žemės yra dirbama žemė. Taigi negalime eksportuoti E, jokių produktų, turime patys apsirūpinti iš tos dirbamo žemės e, maisto produktais. Tai iš vienos e, pusės mes bandome tą daryti ir taip pat iš kitos pabandėme parodyti patį žemės ūkį, apsi, aplankyti tuos, kurie yra atsakingi už žemės ūkį Slovenijoje ir pakalbėti su ministru, taip pat susitikome ir su generaliniu e, sekretoriumi iš e, Žemės ūkio ministerijos Slovenijoje. E, Erik Driu, Andriu vadovavo šiai delegacijai, taip Alperdes, taip pat Ulrike Müller, Martin Heusmenkas, James Nicholson, Lydija Sandra Rodrygės irgi dalyvavo šioje delegacijoje. Rytuose, Slovenijoje, e, kur Slovenija ribojasi su Kroatija, aplankėme šį regioną netoli Zagrebo. E, viena įmonė Eurosat, didžiausia vaisių gamintoja, e, E, turi labai didelę ir šaldymo, ir e, patalpą, taip pat ir pakavimo įrenginius. Mes jos bandėme parodyti ir ji yra finansuojama iš Žemės ūkio plėtros fondo. Taip pat e, aplankėme tradicinį Slovenijos architektūros paminklą. Ir ten delegacija pamatė, kaip iš tikrųjų per žemės ūkio programą, lyderių programą galima suderinti įvairius dalykus. Ten yra ir dirbama žemė, ir taip pat ir architektūros statinys. Apsilankėme taip pat ir Liublianoje. Tai yra e, ir e, aplankėme ir bičių parodą bitininkų. Pily vakarieniavome, e, taip pat buvo <laughs> ir 20 e, e, merų šioje vakarienėje. Būtent tą dieną buvo pasaulinė bičių diena, paskelbta jungtinių tautų, taip pat susitikome su žemės ūkio rūmais ir moterimis ūkininkėmis, jų asociacija. O ketvirtadienį mes e, susitikome su nacionalinės e, asamblėjos e, vicepirmininku, taip pat komiteto nariais žemės ūkio srities, taip pat miškininkystės ir maisto komiteto nariais, nacionalinio parlamento žemės ūkio nariais, tais, kurie yra atsakingi už. Europos reikalų komiteto nariais. E, o vėliau mes apsilankėme Primorskos regione, kuris yra netoli Italijos. Ten apsilankėme vienoje iš ūkių. Ten uh, yra taip vadinamieji pasaulio žymieji lepicanos žirgai. Ir pamatėme tradicinį kraštovaizdį, uh, kuris yra tikrai labai svarbus uh, žirgų auginimui. Lipicanos regionas yra žymus turizmu ir, taip sakant, tais žirgais vėliau apsilankėme Horiškos regione ir vyno ūkyje. Kartu mes e, pamatėme e, ir susitikome iš Alpių regiono pieno ir mėsos e, gamintojais. Kartu jie E, e, dalyvauja tokiame projekte, kur e, yra ir gaminamas ir vynas, ir, ir sūriai, ir būtent tas rytis garsėja, garsėja žemės ūkiu, turizmu ir puikiais vynais, kadangi šioje vietovėje kiekvienais metais šimtas geriausių vyno gamintojų rodo savo produkciją Ir mm, paskutinę dieną ryte susitikome su Žemės ūkio e, ir miškininkystės ir maisto ministru, taip pat valstybės sekretoriumi, ponė Stanė Staniša. Ir mm, aptarėme visas e, tas temas - žemės ūkio krizę, taip pat klimato kaitą, taip, mm, nes tikrai Slovenijoje kilo problemų e, vyno ir vaisių auginimo srityje dėl to, kad nemažai vaisių nušalo pavasarį. Vėliau apsilankėme ir dar viename e, regione, tai yra turistinėje vietovėje, kurioje yra Triglovskos nacionalinis e, parkas. Tai yra vienas iš didžiausių parkų Slovenijoje. Tai yra Alpių regione esantis parkas, uh, E, kuris e, garsėja gamta bei e, įvairiais turizmo produktais. Pavyzdžiui, gamina sūrį, kuris yra saugomas, kaip ir saugomas sūrio rūšis. Taigi susitikome su įvairiais atstovais iš nacionalinio parko Triglovskoje. Vėliau apsilankėme bičių muziejuje ir pakalbėjome su bitininkų asociacijos pirmininku. Dėkoju už tai, kad lankėmės kartu, e, lankėtės kartu su mumis. Oras buvo puikus, norėčiau padėkoti ir sekretoriatui, kad padėjo mums šio vizito metu. Ir mano asistentas Jūrė irgi man labai padėjo, tai tikrai dėkoju ir tau, Jūrė. Jums leidus prieš pradedant diskusijas su nariais, kurie dalyvavo misiją, norėčiau padėkoti, aišku, sekretoriatui, kuris parengė tą ataskaitą apie misiją. Ir jūs jį gavote ir susidarėte įspūdį, koks turiningas buvo mūsų apsilankomas. Dėkuoju ponui Bogovičiui už, už tiek misiją, tiek už ataskaitą. Ir dabar žodis Albert Des. Dėkoju Erikai. Dėkoju, ponia Bodovičiau. Tikrai e, vizitas buvo labai informatyvus, puikiai organizuotas. E, Francijui paaiškino, ką veikiame Slovenijoje. Ir per visas tris dienas tikrai e, supratome, su kokiam problemom susidarė Slovenija, supratome, kokia yra situacija ir tikrai man padarė didžiulį įspūdį ta šalis. Vėliau, kai vykome į muziejų, mes jas vadiname švediškomis naktimis. Taigi mes tikrai daug ką ten išmokome ir mums labai patiko įvairūs pasakojimai ir paaiškinimai to vizito metu. Ponas Bogovič buvo puikus ekskursijos vadovas, dėkojame, kad jis atvyko kartu su mumis, mes susipažinome su Slovenija. Tai buvo tikrai tokia kelionė, kuri buvo labai informatyvi ir sužinojome daug apie šią valstybę narę. Tik 8 procentai Slovenijos e, yra dirbama žemė, tai tiek ploto tik sudaro dirbama žemė ir mane tai labai nustebino. Uh, Ir aš tikrai norėčiau dar kartą apsilankyti Slovenijoje. Taip. Kita kartą Alberdijas galės į Sloveniją vykti motociklu. O jeigu tau neteko pajudinėti, tai reiškia tikriausiai, kad ir tokios galimybės ten nėra. Na tik norėčiau pasakyti, kad Liubliana yra netoli, tiksliau arčiau Bruselio, nei uh, arčiau vien, vienos nei Bruselio. Dėkoju. Na, visų grupių vardu norėčiau padėkoti ponui Bogovič, taip pat ir jums, Erikai, už e, tai, kad puikiai organizavote šį vizitą. Visi tikrai prie jo prisidėjo. Mes tikrai Slovenijoje pamatėme visą šalies įvairovę. Taip pat vykome į gamtos e, rezervatus, taip pat mažus ūkius, taip vynininkystės ūkius, sodus aplankėme. Tai e, vizitas buvo tikrai labai įspūdingas. Ir toks vizitas, e, kai apsilanko E, delegacija yra puikus nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Mes e, e, visą laiką buvome užimti, tiek daug kalbėjome su politikais, su ministrais, kitais suinteresuotais atstovais. Tai dėkoju ir aš pats tikrai ateityje apsilankysiu Slovenijoje. Pati. Dėkoju, ponė Nikolson, tikrai dėkoju. Pirmininkė. Na, Alberto BMW mes nepamatėme to vizito metu, bet, bet žinome, kaip greitai jis vairuoja autobanu. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie organizavo šią e, ekskursiją, šį vizitą. Ji buvo tikrai puikia, labai daug sužinojome, tapo aišku, kad e, Slovenija nuveikė daug, aišku, dar reikia daug ir nuveikti, bet linkiu jiems visiems kuo geriausios kloties ir puikios ateities. Na, tai da, ši, šis e, apsilankimas parodo mums visiems, kad mums reikia eiti, e, važiuoti ir pamatyti tas vietas, kurios susiduria su problemomis. Ir man atrodo, mums visiems tai padeda išplėsti mūsų akiratį, geriau suvokti, kas vyksta. Uh, E, ir kai tos problemos yra iškeliamos vietoje, tai mums tikrai įrodė, kad Europa tikrai yra skirtinga, skiriasi rytai, vakarai, šiaurė ir pietus. Ir pamačiau, kad su nemažai problemų susiduria ir bitininkai, ir tai mane labai e, e, paveikė. Tai aš tikrai mielai vėl apsilankyčiau Slovenijoje. Dėkoju. Dėkoju. Pone Nikolsonai, Dėkoju už šios paaiškinimus. Ponas Agniu. Dėkoju. Na, aš pats nevykau e, į Sloveniją, bet buvau, e, lankiausi Korke, Airijoje E, viename ES renginyje susitikau su Slovenijos ūkininku. Ir jis pasakė, kad e, jauni ūkininkai ir ūkininkės palieka Sloveniją. Jeigu jie to nedaro, tada jie perka žemę Serbijoje, kuri nėra ES valstybė narė, kad galėtų e, pasiekti Rusijos rinką. Gal galėsite pakomentuoti tuo klausimu. Taip pat jie kalbėjo apie klimato kaitą ir kaip jį paveikia Slovenija ir tai, kad anksti pavasarį sušala pasėliai. Ir taip pat man papasakojo apie tas pastangas, kurios yra dedamos, e, kad e, temperatūra kiek galima labiau sumažėtų, bet atrodo, kad jiems to net nereikia. Dėkoju. O, o dabar ponas Manišas. Pone Manišas. Na, kaip SND frakcijos atstovė norėčiau irgi padėkoti už puikią uh, E, puikų organizavimą. Jeigu neturėsite darbo čia parlamente, galėsite e, vadovauti kokiai nors turizmo įmoniai Slovenijoje, kaip ir kiti jau sakė. E, man buvo tikrai labai maloni ekskursija, man buvo darbinė ekskursija, ne tik malonumas, bet ji buvo taip gerai organizuota, kad mes tikrai galėjome pamatyti skirtingus Slovenijos kampelius pamatyti, kaip atrodo miestai e, ir man tikrai ši ekskursija labai labai patiko. Dirbame daug, gebėjome suderinti darbą su malonumu. Na, tikrai labai dėkojame už tai. Pamatėme, kaip žmonės e, jūs, gyvenantis jūsų regione e, pažįsta vieni kitus ir kiek jie dirba. Tai dėkoju, kad kartu su Žemės ūkio ministru uh, E, šią ekskursiją surengėte. Ir jis kalbėjo, ministras kalbėjo vokiškai, tai mane labai nustebino. Man atrodo, Žemės ūkio ministras puikiai mums e, papasakojo, e, kaip svarbu yra kalbėtis su visais susijusiais Žemės ūkio srityje. Tai dėkoju tikrai už šį vizitą, dėkoju. Pone Mizar. Ačiū pirmininkė. Ne kažkai ką galėčiau pridurti šalia to, kas jau buvo pasakyta, tik norėčiau padėkoti ponui Bogovičiui už surinktą kelionę, už visą įdėtą organizacinį darbą ir įvyko nemažai diskusijų ir Slovenijoje ir mes daugiau sužinojome apie ūkininkavimą Slovenijoje, rytinėje dalyje ypatingai ir taip pat sugebėjome pakalbėti ir apie tuos klausimus, kurie aktualūs ūkiams, kaip kad žemės ūkio produktų kainos, dirbožėmis, pieninkystės sektorius. Aš manau, kad tikrai tas apsilankimas buvo labai įdomus ir manau, kad turėtumėme šiame komitete ir toliau e, dirbti šią linkmę. Ačiū. Martinas Hauslingas. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Bogovičiui. Labai informatyvi kelionė, puikiai suorganizuotas apsilankimas, mes ir malonumų turėjome ir padirbėjome nemažai. Viskas buvo puikiai suderinta ir man didžiausią įspūdį paliko ta galimybė pamatyti, kaip žmonės dirba ūkiuose, stambiuose ūkiuose. Taip pat matėme, kaip ir turizmas suvaidina labai svarbu vaidmenį šalyje. Ir taip pat e, vyko tikrai gera komunikacija, geras bendravimas. Mums buvo labai svarbu pamatyti, kaip buvo naudojamos tinkamai naudojamos ES lėšos ir kad e, tuo galėtumėme pasinaudoti ir ateityje. Aš nesu apsilankęs daugelį kitų regionų, kur, na, buvau daug aplankęs regionų, kur žmonės kritikuoja Europą, bet šį kartą apsilankėme regione, kur tikrai labai pozityviai atsiliepiama apie ES ir matome, kad egzistuoja bendra rinka ir yra geras supratimas, kaip veikia ES bendroji rinka ir tas finansavimas, kuris yra skiriamas, panaudojamas labai efektyviai. Taigi dėkoju. Ačiū Martinai. Ponas Bogovičius dar. Ačiū už malonius žodžius norėčiau ponui Agniu atsakyti, tikiuosi, kad kitą kartą turėsite laiko su mumis apsilankyti, su mumis apsilankyti Slovenijoje. Apie 70 tūkstančių ūkių yra Slovenijoje, aktyvių ūkių. Ir 20-30 tūkstančių išgyvena žemės ūkio produkcijos. Ir per 7-13 metų finansinį laikotarpį uh, Maždaug 4000 jaunų ūkininkų buvo įtraukti į jaunų ūkininkų programas ir aš manau, kad tai yra svarbiausia kaimo plėtros politikos dalis. Ir kaip jūs sakėte, Martinai, turime daug tokių nedidelių ūkių, kur vykdoma, vykdomas diversifikavimas ir tokiuose nedideliuose ūkiuose tikrai galime išspręsti dabartinės problemas dėl priekybo žemės ūkio produktais ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad išsaugojame tą šviežią kraują e, Slovenijos ūkiuose. Na, pro procesai tie patys kaip ir kitur pasaulyje, mažėja ūkių skaičius, tačiau būtent dėl, dėl bendrosios žemės ūkio politikos tas mažėjimas nėra toks spartus ir mes matome, kad yra tiesioginis ryšys tarp vartotojų ir gamintojų, ypatingai tuose nedėliuose ūkiuose. Dėl Serbijos, jūs sakėte, kad Slovenai įsigyja ten žemės pradžioje. Tai buvo. Jeigu eksportas dabar iš Baltarusijos ar Kazakstano, eksportas į Baltarusiją ar, ar Kazakstaną būtų, tai aš manau, kad tikrai uh, įmanoma čia atkurti tą pusiausvyrą Rusijai uždarius rinką. Ir šiais metais tai tikrai mes nejaučiame, kad būtų koks tai didžiulis spaudimas ir, kaip sakiau, jaunimas e, ūkininkauja tikrai pas mus. O dėl klimato kaitos aš auginu obolius ir pats ir balandžio 26 dieną buvo šalna ir tikrai daug sodų, obolių sodų nušalo. 110-130 tonų turėjo būti, o galėjome tik 14 tonų nuskinti obolių, tai gerokai mažiau nei anksčiau. ir mes sodiname sodus, būtent juos dengiame tam tinklais nuo krušos apsaugančiais ir tą padariau ir savo soduose ir kaip kolegos vat vakar iš Izraelio papasakojo apie tą lašelinio drėkinimo sistemą, naudojant nedaug vandens. Marijana Pipetir iš Kroatijos galėtų patvirtinti ir, ir vengrai tai patyrė būtent šių metų pradžioje dėl rizikos valdymo priemonių. Mes galėjome na, kažkaip pasinaudoti, bet ta apsauga nuo šalnos yra brangi ir žmonės negali to įpirkti ir mes čia kažką turėtumėme padaryti. Uh, nes mes kaip ir pasirūpinome tie, tie š... įrenginiai labai daug vandens naudoja ir labai brangus, tai mes ne, ne visi galime juos įpirkti. Ir aš tiesiog šios kelionės į Sloveniją metu norėjau parodyti, kad mes tikrai suprantame, kad būtina gyvenimą miestuose, kaimuose tvarkyti taip, kad būtų galima panaudoti kaimo plėtros fondus. Slovenijoje be kita ko mes puikiai naudojamės ir kitais sanglaudos fondais, regionės plėtros fondais. Ir kokybės gyvenimas Slovenijoje, ypatingai kaime, daugelį Slovenijos vietų iš tiesų lygiai toks pats kaip miestuose. Ir nėra to, kad žmonės e, lyg verčiami gyventi miestuose, nes trūksta darbo kaimuose. Ne, daugelis jų ypatingai jaunų, išsilavinusių žmonių lieka gyventi kaime. Ir aš manau, kad tai iš ties yra puiku, nes 7-13 e, metų finansinės perspektyvos e, rezultatai iš tiesų buvo labai geri, nes mes galėjome apjungti visus tos fondus, visų fondų lėšas ir žmonės Slovenijoje tikrai tuo pasinaudojo puikiai ir dėl to, būtent dėl to ir nuomonė apie ES yra kur kas geresnė nei, tarkim, kitose vietose ir man patinka mano šalis ir gal kada ir galėčiau ekskursijų vadovu dirbti savo šalyje. Labai dėkoju už patarimą. Ačiū. Merci, merci, Franz. Ačiū. Dėkoju. Tikrai galiu patvirtinti, kad esate puikus gidas, vadovas. Na ir apibendinamas dar galiu pasakyti, kad iš tiesų buvo labai įspūdinga pamatyti tai, kas vyksta Slovenijoje. Džekas Nikolsonas kalbėjo apie ūkių diversifikavimą ir mes matėme, kad um, ES įtaka irgi labai akivaizdi. Mes vietoje iš tiesų sužinojome daugiau apie šios šalies istoriją, pastarųjų metų istoriją ir matėme, kaip greitai, kaip sparčiai plėtojasi žemės ūkio sektorius šioje šalyje, kiek daug profesionalių žinių yra įgyję šis sektorius, yra naudojamos visos turimos priemonės ir aš manau, kad daug ką pamatėme apie, ir sužinojome apie Slovenijos žemės ūkio sektorių. Taigi dėkoju tau, kad leidai mums per tas dienas susipažinti su Slovenijos žemės ūkio sektoriumi. Dėkoju dar kartą ir sekretariato darbuotojams, kurie prisidėjo organizuojant šią kelionę nes iš tiesų tai buvo puikiai praleistos dienos. Dėkoju už diskusijas ir pasikeitimą nuomonėmis. Ir dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai būtų diskusijos apie bendrai biudžetą, 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Alberas. Monsieur Despardon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erik, ich wollte dich fragen, ob wir den Tages... Erik, ich turėjau klausimą. Ar gal galima pereiti prie 11 klausimo, o 10 vėliau tik tai. Jeigu tai neįmanoma, tai ką darysi? Alors, le problème, nous avons un problème dans le technique. Čia yra tokia techninė problema, kadangi komisijos nariai atvyko svarstyti dešimtąjį klausimą, todėl norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėte kalbėti pono Jarą vietoje. Tada mes pasinaudosime komisijos atstovais, kurie galėtų išsakyti savo nuomonę dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip, jeigu jūs sutinkate, tada dirbsime būtent taip. Gerai. E Peter Jara pateikė savo nuomonę, pakeitimus mes galime pateikti iki gruodžio 15 dienos, o balsavimas vyks kitų metų sausio 25-26 dieną. Kokie yra šios nuomonės svarbiausi e, punktai? Tai yra paklaidos e, marža 16 metams tai yra 3,6 procentų. Tai yra nemažas paklaidos rodiklis, o taip pat mm, palyginus su kituoju ramščiu, kuriame, kuriame paklaida yra 5,4 procento, tai yra jau nemažas skaičius. Kokie gali būti paklaidų uh, kokios priežastys. Tai galbūt neteisingai įvesti e, e, žemės ūkio naudmenys bei e, apskaičiuotos teritorijos. Taip pat mes nenustatėme, kad čia gal būtų kokio piknodžiavimo mokesčiais. Ir žinoma, reikia kažkaip tas klaidas geriau diversifikuoti, ypač kai kalbam apie tiesioginės išmokas. Todėl siūlymas e, būtų tas klaidas dalinti į keturias dalis. Pirmiausia, tas klaidos, kurios neturi neįgimų mm, finansinių pasiekmių, antra, aplaidumas, trečia, um, netinkamas elgesys ir ketvirta, korupcija. E, buvo kai kurios žemės dirbamos be leidimo, bet jos neturėjo neigiamos įtakos bendrai žemės ūkio politikai. Toliau reikia štai sugrįžo ir Peterį Jarą. Dabar jam žodis. Taip, aš labai atsiprašau, buvau peticijų komitete ir teko man šiek tiek e, pavėluoti. Taigi, geroji žinia, kurią gavome iš koordinatorių, yra ta, kad e, iš tiesų neturime tiek daug tų gerų žinių. Mm, su šešėliniais e, pranešėjais mes turėjome diskusiją praeitą savaitę Strasbūrė. Tačiau administracijai mūsų pasiūlymai nepatiko. Ir aš tą pristačiau mūsų pirmininkui. Tačiau yra ir teigiamas dalykas. Reikia pripažinti, kad kitas įk administracija elgesi priešiškai. Jeigu mes pasiekime sutarimą e, su šešėliniais pranešėjais, tai tuomet parlamento administracija tokiu atveju turėtų prisitaikyti prie mūsų sutarimo. Ir aš tą patyriau pirmą kartą Žinoma, Strasbūras buvo gera vieta susitikti, buvo ir vertėjai, turėjome laisvą salę, tačiau gal nebuvo padalinta informacija Manau, kad apie tai dar mes pasikalbėsime, nes aš esu iš e, tų kolegų, kurie mėgsta tuos susitikimus su šešėliniais e, pranešėjais, nes tai yra naudinga. Tai galiu pasakyti, kad problemos mes negalėjome sukontroliuoti, nebuvo mūsų rankose. Tikrai negalėjau patikėti, kad tai buvo, bet, e, na, aš tikrai turėjau tą aiškiai pasakyti, pasiskūsti. Tiesiog mes negalime to prileisti. Jeigu mes pageidavome šešėlinio pranešėjo posėdžio, tai jis turi reikti. Dėkuoju ponui Des, ponui Jar ir žodis Belder. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ponui Jar. Puikiai nuomonė apie biudžeto patvirtinimą. Biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Keletas pastebėjimų. Jūs kalbėjote apie e, pirmojo ramščio 2,2 procento paklaidą. Antrame ramštyje E, paklaidos lygis didesnis už pirmąjį ramstį. Tai yra svarbu pastebėti. Mes matome, kokie yra skirtumai tarp ramščių. Labai būtų gerai, kad audito rūmai ateityje į tai atsižvelgtų ir tiesiog mums pateiktų duomenis atskirai kiekvienam ramšiui. Labai gerai, jeigu jie taip elgtųsi ir ateityje. Antras pastebėjimas - kaimo plėtra supaprastintų išmokų e, variantai. Tai galėtų sumažinti klaidų skaičių. Pagali, pagalvokite apie nustatyto dydžio išmokas arba a, e, standartinių išmokų dydžius. Tai būtų gerokai paprasčiau ir net paskatintų verslumą. Trečioji pastaba. Labai džiaugiuosi, kad Europos komisija ir audito rūmai vis dar nagrinėja biudžeto e, įvykdymo rodiklius. Ir į tai atsižvelgia savo analizėje. Tai labai svarbu vykdant įvertinimą. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjų mm, ir lauksiu mūsų bendradarbiavimo ateityje. Dėkoju ponui Belderiui, dabar žodis Sandrai. Dėkoju pirmininkė, aš tik tai noriu užduoti vieną klausimą. Gal galėtų pranešėjas patikslinti, apie kokias programas jisai kalba, e, kai mini antrą ramstį. Dėkuoju žodis, ponė Diegas. Labą dieną, aš norėčiau pakalbėti apie šiek tiek kitus dalykus, nes čia buvo kalbėta apie tą šešėlinio pranešėjų susitikimą Strasbūre. Tikrai aš nenoriu neikti, kad uh, tikrai turėjome išskirtinę galimybę suorganizuoti tokį susitikimą plenarnės sesijos metu, tačiau noriu pasakyti, kad mm, svarba iš tiesų yra kita. Mums svarbiau yra plenarnė sesija ir turime tiek daug darbo, tiek medžiagos ir šita plenarnė buvo viena iš sunkiausių, todėl man visiškai e, nenustabu, kad e, prioritetas yra plenarniai sesijai, o ne kitiems susitikimams. Tokia yra mano nuomonė. Ir e, todėl nėra būtina dar apkrauti mūsų darbo atverkį, kuri ir taip jau yra pakankamai intensyvi. Privalome dalyvauti balsavimuose ir labai nesinori, kad e, balsuotume nieko nesuprasdami. Mūsų principas yra labai paprastas. Mes norime tiesiog išvengti visokiausių e, nenumatytų susitikimų Strasbūro sesijos metu, nes tai yra labai svarbi e, sesija. Mes norime tiesiog iš anksto būti informuoti ir pasiruošti pagaliau ir plenariniai sesijai. Na, o dėl dokumento, tai aišku, esu e, patenkintas, pritariu tam, kas buvo sakyta dėl ramščių paklaidos rodiklių ir mes taip pat pasisakome už tai, kad būtų supaprastintos procedūros, kad nebūtų e, klaidinamas e, tinkamai finan, tinkamų finansuoti išmokų klausimas ir nieko nebuvo pasakyta apie viešuosius pirkimus, o juos meni auditorumai. Mums taip pat kelia nerimo tai, kad finansiniai instrumentai tarsi tampa prioritetiniai lyginant su bendro žemės ūkio politikos instrumentais. Taip, yra mokėjimai, yra mokėjimų kontrolė, bet akivaizdu, kad yra problemų. Todėl mes turime atidžiai e, stebėti visus procesus. Taigi, pabaigai turiu pasakyti, kad e, svarbu ne tiek e, tai, kaip bus atliekamas buhalterinis darbas, bet kad asignuotos lėšos būtų išdalintos ir kad lėšų išdalinimas būtų vykdomas teisingai ir sąžiningai, neskiriant didelių ir mažų e, ūkininkų, kurie dėja, turiuomenį mažuosius ūkius, nukenčia ir gauna mažesnį finansavimą. Taigi Europos komisija ir kitos institucijos privalo dar labiau liberalizuoti BŽUP ir mažinti tą administracinę naštą. Tai yra tokia mano kritinė nuomonė. Dėkoju. Toliau Selemovič. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pranešimą, tai yra geras pasiūlymas. Pradžiai noriu pasakyti, kad 15 metai buvo pirmieji metai, kuomet iki galo buvo įgyvendinta po reforminė bendra žemės ūkio politika. 15 metai taip pat buvo metai, kuriais prasidėjo kaimo plėtros programų gyvendinimas, naujasis etapas. Taigi Pasiūlymas yra geras, jam galiu pritarti, mes galime prie jo dirbti ir toliau, tačiau keletas dalykų tikrai yra svarbus, juos noriu paminėti. Paklaidos lygis e, toliau mažėja 15 metais, nes 2,9, e, tuo tarpu 14 buvo 3,6. Tačiau norėtųsi, aišku, kokie būtų konkretus rezultatai, kaip yra kontroliuota, kontroliuota e, sukčiavimas, sukčiavimo atvejai ir e, galiu pasakyti, kad aš jau turiu šiek tiek informacijos, e, kaip ir paprašė kiti kolegos. Mums tikrai labai svarbu turėti tuos konkrečius duomenis tam, kad galėtume arba pateikti pakeitimus, arba pakeisti pasiūlymą. Kokie ir koks yra ekonominis ir socialinis poveikis, mes irgi turėtume tai įvertinti. Tuo požiūriu reikia bendro vertinimo bei priežiūros politikos, kad galėtume turėti kažkokius poveikio indikatorius naudojamos tiek valstybėse, tiek ES. Manyčiau, kad tai būtų pagrindas įvertinti BŽUP pažangą. Antra vertus, turime pasidžiaugti, kad e, buvo užtikrintas aukštas maisto kokybės lygis ir e, palaikoma veikla daugelį kaimo regionų. Taip pat pasisakau už procedūrų supaprastinimą. Štai parlamente yra vykdoma ekspozicija, paroda, kurioje pristatoma, kokių ir kiek daug dokumentų reikia užpildyti, norint gauti paramą. Taigi nuomonės projektas yra solidus, realistinis požiūris, e, aptariamos išlaidos. Tačiau mūsų patikti pasiūlymai taip pat turėtų dar labiau pagerinti nuomonę. Ačiū. Merci. La parole est à madame. Dėkoju dabar ponia Kernbeck. Dėkoju, dėkoju ponė Des už pristatymą, ponų Jar už ataskaitą. Na, e, kadangi esu šešėlinė pranešėja, tai norėčiau pasakyti, kad e, tai, kad šešėliniai pranešėjai turi bendrą posėdį, tai yra labai svarbus. Ir Strasbūras tikriausiai yra, yra e, puikia vieta, bet nebūtinai geriausia, kadangi ten įsipareigojimo turime daug, ten dirba ir asistentai, ir mūsų kolegos, kurie dirba ties dokumentu, nebūtinai gali e, dirbti e, ties šią problemą Strasbūrę. E. Strasbūrė yra, Strasbūras yra viena iš vietų, bet galbūt šešėlinių pranešėjų posėdis galėtų vykti Briuselėje. Dar vienas e, aspektas yra paklaida. E, tai yra viena iš svarbiausių komunikato dalių. Esu biudžeto kontrolės komiteto narė. Ir toks didelis paklaidos e, rodiklis Klaidų, klaidų lygis, aišku, nereiškia, kad būtinai pinigai buvo panaudoti blogai, buvo korupcija ir taip toliau ir panašiai. Dažniausia tai reiškia, kad galbūt yra kažkokių biurokratinių kliūčių ir dėl to tas klaidų lygis buvo toks aukštas. Taigi klaidos nebūtinai reiškia, kad tai yra blogas ženklas. Taigi e, auditorumai e, vertina mūsų darbą ir e, klaidų lygis padidėjo, bet jie taip pat išmoko, kaip tikrinti ir kurios sritys yra labiau palankios, kur daugiau yra klaidų. Taigi, kaip jau ir sakiau, nebūtinai tai yra kažkas labai blogo kai kuriais atvejais Mes kalbam apie 3,6 e, tą klaidų lygį ir tai buvo sumažėjimas. Aišku, reikėtų pagalvoti ir tai, kas lypi už to klaidų lygio. Tai yra žemiausias e, klaidų lygis visose ES politikos kryptise. Dėl to irgi galiu pasakyti, kad 80 procentų ES e, biudžeto e, yra, yra tikrinamos administracijos, tai reikia irgi atsižvelgti. E, iš auditorumų gauname skirtingas, skirtingą informaciją dėl klaidų, iš komisijos dar kitokią nes jie pasitelkia skirtingą metodologiją tiek auditorumai, tiek e, Europos komisija. E, nėra jokio suderimo metodologijose. Galbūt tai būtų visai naudinga. Nors tai stebina, bet gerai yra tai, kad e, tas mėginys, kurį jie ima, tikrai yra veiksmingas. Ir pavyzdžiui, auditorumai tikrina tūkstančius įvairių temų ir institucijų. Tiksliau, tą daro komisija, o auditorumai e, tikrina daugiau. Bet e, aišku, sumažinti klaidų skaičių būtų labai sudėtinga. Bet e, nemažai yra skiriama ir lėšų Aišku, per pastarosius keletą metų buvo nemažai tikrinimų, bet ne tik kalbant apie šią ataskaitą, bet visas ES ataskaitas reikia rinkti duomenis, reikia įsitikinti, kad nebūtų vien remiamas rodikliais, per daug turime informacijos, per daug turime skaičių, kuriais remiamės. Ir kalbant apie tai, kokie, kokios aukštos yra obelis, tai yra vienas rodiklis, bet kalbant apie tai, kiek derliaus iš to obelų mes gauname, tai yra kitas rodiklis, tai reikia galvoti apie tinkamus rodiklius. Nebūtinai galbūt e, mes čia e, turėtume vadovautis e, tiksliais rodikliais. Taigi, kaip ir sakiau, tų matavimo kriterijų yra įvairių, kalbant apie. Kalbant apie vienkartinės išmokas, net tokia ir esu aršių jų rėmėja, bet jos padeda mums skaičiuoti viską daug paprasčiau. Ir tai irgi suteikia mums galimybę išvengti e, mokėjimo klaidų. Tai mums padeda apskaičiuoti ir pažiūrėti į visą tą paveikslą, o ne tik į jo atskiras dalis. Žemės ūkio plėtra ir a, e, ši programa, aišku, visą laiką e, pasireiškia dideliu klaidų lygiu. Negalime teikti, kad tas, e, tos klaidos yra šimtų procentų patikimas veiksnys. Na ir kalbant apie netinkamą informacijos pateikimą iš valstybių narių, aišku, valstybės narės gali pateikti ir korekcijas, jeigu mm, jos atsiuntė neteisingus duomenis, pavyzdžiui, tas 1,6, apie kurį kalbame, galbūt reikėtų tą išbraukti. E, tikriausia kalbam apie šeštą punktą ir pirmą ir antrą ramstį, jiems reikia kofinansavimo. Ir jeigu taip e, būtų e, pasirinkta, tai e, klaidų lygis galėtų būti net dar didesnis. Tai ponė Jar, čia reikia jūsų paaiškinimo. Na ir pora pakeitimų, tiksliau vienas prašymas. Kaip jau ir sakiau, esu biudžeto kontrolės komiteto narė. Taigi, kolegos, turiu klausimą raštu iš aštunto puslapio ir skamba taip. Čia yra plotų identifikavimo sistema, mes kalbame apie tai, kas yra susiję su tikriausia savartynais, o ne kliekomis. Taigi, kalbame apie e, galbūt e, tai, kad reikėtų panaudoti žemės ūkio produktus, o ne juos švaistyti. Dėkoju už pasisakymą, o dabar suteiksiu žodį Noichiliu. Dėkoju. Neturiu daug ką pridurti prie viso to. Turėjau nemažai klausimų, bet, bet jie gal nėra taip gerai suformuluoti kaip mano kolegos, bet kalbant apie biudžetą visą laiką e, yra ką pasakyti. Turiu keletą konkrečių klausimų. Koks yra klaidų lygis? Gal galėtume apibriežti kažkaip tą klaidų lygį? Koks yra apibrėžimas? Galbūt kažkas ir žino, apie ką mes kalbame, bet aš nežinau. Taigi klaidų lygis, ar tai yra programai e, tenkantis, tada aišku, tada bus klaidų lygis visiškai kitoks. Pavyzdžiui, programams e, pagal antrą ramstinį, e, pagal pirmą ramstį. Suprantu, kad kalbame tikriausiai apie procentinę išraišką tų klaidų. Tada suprasčiau. Bet galbūt galėtumėt e, trumpai pateikti šiek tiek daugiau informacijos kaip yra apibrėžimas tas klaidų lygis ir kas yra tas klaidų lygis ir kaip mes tą galime paaiškinti. Dėkoju, ponė Rišo. Dabar ponas Dantan. Dėkoju pirmininkė. Dabar aš susitikau su nauju audito rūmų pirmininku, taip pat ir e, jis anksčiau vadovavo Teisės reikalų komitetui ir e, jis e, kontroliuoja e, įvairius dalykus ir mums reikia, kalbant apie tai, mums reikia kokybiškų ataskaitų iš auditorumų. Ir iš tikrųjų auditorumai kelia baimę, baisinę įvairiems funkcionieriams. Ir dabar dažniausia reikia pagalvoti, koks yra tikslas e, ir ar išlaidos buvo tinkamos ar ne ir ar jos pateikia tinkamus rezultatus. Apie tai mes, aišku, daug ko nežinome. Ir, e, aišku, audito rūmų politika reiškia, kad mes galime spręsti uh, apie mūsų politikos kryptis, apie jų tinkamumą ir apie e, tai, ar e, tos išlaidos yra tinkamos ar ne. Man atrodo, kad audito rūmai taip pat turėtų kelti klausimą apie e, pačią politikos kryptį, jos turinį. Ir kiekvienas administracijos darbuotojas Tai yra dar vienas kontrolės sluoksnis. Ir man kartais yra labai sunku, kai kalbu su valstybėmis narėmis, e, suprasti, kokia yra situacija, kadangi kiekvienas bando kažką pridėti, kad save apsaugotų. Mes kaip parlamento nariai turime kovoti e, su tokia E, sistema, kadangi um, kiekvienos politikos krypties uh, tinkamumas ir legitimumas yra tai, kas iš tikrųjų yra. Teismas mums, pra, uh, atsiprašau, auditorumai mums padeda šiame uh, darbe ir padeda kontroliuoti, pavyzdžiui, išlaidas. Ir uh, mes, tiek taryba, tiek komisija, norime, kad kontrolė mums galbūt parodytų, kad klaidų lygis yra mažesnis. Ir kaip per pastarojo ataskaitoje auditorumai parodė, kad kontrolė yra sumažėjusi. Ir kad, ir kad jau ketvirti metai buvo vykdomos reformos. Dėkoju, dabar perdusiu žodį ponui Agnu. Gerai. Ačiū šios diskusijos iš dviejų dalių susideda. Pirmiausia, darbiniai reikalai, o po to kalba apie biudžetą. Dėl darbinių einamųjų reikalų man nesvarbu, jeigu turėtumėme agri komiteto sutikimą Strasbūrė pirmadienį, jeigu man tuo metu nereikia pasakyti plenarnių posėdžių salėje. Priklausomai nuo to aš galėčiau pasakyti arba už tokį posėdį, arba prieš. Ir man taip pat įdomu, kaip komitetas sureaguos, jeigu pasakysime, kad Agri komiteto posėdžius rengsime ketvirtadienį po pietų, po balsavimo. Kažin ar palankiai būtų tai sutikta. Bet yra taisyklių knyga, kiek suprantu, ir taisyklių knygoje pasakyta, kad Strasbūrė. Ir aš tikiuosi, kad bus atkreiptas dėmesys į tai, ką aš sakau. Visi žinome, kokios yra taisyklės. Taisyklėse pasakyta, kad negali būti rengiami komitetų posėdžiai Strasbūrė, bet gal galėtumėte patikslinti mano informaciją. Mm. Dabar antroje diskusijų dalyje kalbame apie tai, kad pasiklysta mūsų lėšos ir pinigai ir kalbėtojas, man, kalbėtojas iš dešinės labai elegantiškai apie tai kalbėjo. Jungtinėje karalystėje mes imamės daug pastangų tam, kad pinigai nepasiklystų. Ir mes imamės tokių didelių pastangų, kad prireikia labai daug laiko ir galiausiai gauname baudas iš ES dėl to, kad vėluojame išmokėti pinigus dėl tų pastangų. Taigi viena prie, čia viena labai puikių ir svarių priežasčių, kodėl reikalingas breksitas. Ačiū. Dėkoju, ponė Agnių. Ponas Lanaganas. Jūs kalbėjote apie didelę, didelį klaidų lygį antrajame ramstie. Biudžeto kontrolės komitetas parengė pranešimą 14 metais, kur buvo kalbama apie antrąjį ramstį. Ir jie nustatė, kad viena problemų yra ta, kad nacionaliniu lygmeniu yra selektyviai laikomasi taisyklių. Antrasis ramstis visuomet buvo kur kas sudėtingesnis, e, bet gal galėtų kažkas man pasakyti, kodėl mes supaprastiname pirmąjį ramstį prioriteto tvarką, nors žinome, kad kur kas daugiau problemų yra antrajame ramstyje. Dabar kalbant apie procedūras ir kaip e, veikia viskas, aš Agri komiteto posėdėje Paskutinį kartą, kai buvo surinktas posėdis, atsiprašau, biudžeto kontrolės komiteto posėdis tuo pačiu metu vyko kaip agri komiteto posėdis, aš dirbau biudžeto kontrolės komitete ir man reikėjo lakstyti, kad e, galėčiau čia atbėgti į biudžeto kontrolės komitetą ir išklausyti DJ Agri pasisakymo. Dėja, pavėlavau. Ir pranešėjas dėl Joachim Celler, dėl viso biudžeto vykdymo patvirtinimo pasakė, kad negali jis irgi dviejose vietose būti vienu metu. Taigi iš tiesų per tą susitikimą buvo kalbama apie tai, kad nebuvo tinkamai panaudotos lėšos. Ir tai yra tikrai didelė biudžeto dalis. Aš manau, kad mes galime kur kas geriau organizuoti savo darbą, kad kolegos galėtų spėti į visus posėdžius. Dar vienas įdomus dalykas kurį sužinojau, kai čia pradėjau dirbti. Ponas Celeris pasakė, kad jam labiausiai neramu, jis yra iš EPP frakcijos ir dėl to šiek tiek nustebau, būtent, kad jam neramu, kad pinigai skiriami stambiems ūkininkams. Anglijos karalienė, pavyzdžiui, jautiena, jautienos gamyba užsima Airijoje ir panašu, kad irgi gauna pinigų. Taigi iš tiesų man atrodė, kad EPP frakcija mano, kad reikia pinigus skirti turtingiems ūkininkams. Panašu, kad dabar jie pakeitė nuomonę, tai man labai įdomu, ar ponas Celeris mane išgirs, nes labai sudėtinga paaiškinti, kaip 2 procentai viso biudžeto skiriami vienai žmonių grupiai ir galiausiai jie nusėda multimilijardierių kišenėse. Kaip jūs galite tai pateisinti? Dėkoju. Monsieur Agnew, vous voulez Pone Gnių, norite sureaguoti? Dėl vedimo tvarkos, pirmininkė, dėl to, ką pasakė Lukas Planaganas ką tik, aš žinau, kad mūsų karalienė nėra Airijos karalienė, bet ji yra ne vien tik Anglijos karalienė, yra Junktinės karalystės karalienė ir aš įsivaizduoju, kad ji man bus dėkinga už tai, kad aš jums tai priminiau. Aš tikrai geras jos advokatas. Dabar komisijos atstovė, ponia Borgman, pasisakys komisijos vardu. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomu buvo išklausyti diskusijų ir pirmiausia norėčiau pasakyti, kad e, dėl nuomonės projekto, tai aišku, mes sveikiname tai, kad e, šis komitetas pripažįsta, kad klaidų lygis mažėja ir kaip sakė ponia Kadenbach, klaidų lygis, kurį nustatė auditorumai, maždaug atitinka tai, kas numatyta met, Agri generalinio direktorato metinėje ataskaitoje 0,2 procentų, atsiprašau. Taigi, kaip sakė audito rūmai, tai atitinka ir e, būtent e, mūsų generalinio direktorato klaidų lygį nustatyta. Tai matyti reiškia, kad e, daugiau nei 97 procentai žemės ūkio biudžeto išleidžiama tinkamai. Mes turime kalbėti tikrai apie tą biudžeto dalį, kur galime patvirtinti biudžeto įvykdymą tas turėtų būti irgi atsispindėta nuomonės projekte. Dabar kelios pastabos apie tai, kas buvo pasakyta. Kažkas minėjo reformą, 2015 metai buvo pirmieji reformos metai. Tiesa, tai buvo pirmieji metai, kai mes įgyvendinome, pavyzdžiui, tiesioginių išmokų reformą. Tačiau išmokos per pirmosius reformos metus vyko tik tai 2016 finansiniais metais. Taigi šiuos, šiuose klaidų lygiuose dar neatsispindės tiesioginių išmokų reforma. Ponas Belderis minėjo supaprastintus kaštus kaimo plėtroje ir vienkartinės išmokas mes daug to siekiame 14-20 metų kaimo plėtros programoje ir čia yra numatytas ribot, nuribotos išlaidos šios programos finansavimo 15 metais. Taigi mes tikimės, tikimės kad antrajame ramstėje mažėjantis klaidų lygis ta tendencija tęsis. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Kadenbach už tai, kad ji minėjo, jog biudžeto kontrolės komitetas panašu plotų identifikavimo sistemą vadina savartynų identifikavimo sistema, tai yra netiesa, tai yra žemės plotų identifikavimo sistema, kaip jūs teisingai įvardėjote nuomonės projekte, aš net nežinau, iš kur tie savartynai čia buvo, iš kur atsirado, bet biudžeto kontrolės komiteto pranešime jau ketverius metus tai buvo ir mes pabandysime išimti tą formuluotę. Dėkoju, kad e, atkreipėte mūsų dėmesį. Ir dar vienas dalykas dėl nuomonės projekto. Niekas neminėjote devintojo punkto, tačiau ten kalbama apie žemės plotų identifikavimo sistemą. Ir ten pasakyta, kad individualiai tai padidins per pirmosius kelis metus klaidų lygį, būtent dėl žemės plotų identifikavimo sistemos. Mes nemanome, kad tai bus. Mes e, tą identifikavimo sistemą naudojame nuo AJAX laikų, tai yra 97 metų. Ir klaidų buvo identifikavimo sistemoje, bet daugiau klaidų neturėtų dėl to atsirasti. Ir aš manau, kad audito rūmai savo ataskaitoje irgi tai patvirtins, nes, kaip sakiau, čia nėra kalbama apie reformuotas tiesioginės išmokas kol kas. Ir kažkas iš jūsų minėjote ketvirtąjį punktą, kur kalbama apie netinkamus duomenis, kuriuos pateikia valstybės narės, netikslius duomenis. Ir komisija, komisaras Hauganas nekarta sakė, jog mes nemanome, kad valstybės narės netinkamai pateikia duomenis. Mes tiesiog manome, kad valstybės narės pateikia informaciją apie surastas klaidas, bet ne visuomet tas visas klaidas jie suranda. Ir dėl to, kai mes atliekame metinę, metinę veiklos ataskaitą ir tikriname savo klaidas, mes dar pridedame valstybių narių identifikuotas klaidas. Tačiau tai nereiškia, kad e, netinkama pateikiama informacija tiesiog ne, sistema nenustato visų klaidų. Ir mes kasmet bandome peržiūrėti tas ataskaitas, kurias gauname iš valstybių narių pagal tos visus statistinius duomenis ir mes neradome jokių pavyzdžių, kai netinkamos ar netikslios ataskaitos yra pateikiamos. Tai tiesiog, tiesiog valstybių narių sistemos nesuseka, nesuranda tų klaidų ir dėl to komisija, komisija ir audito rūmai jau suranda daugiau tų klaidų nei valstybės narės ir klaidų lygis išauga. Toliau kalbant apie kontro, kontroliuojamą statistiką, tai ką sakė ir ponia Kadenbach, aišku, mes pasitelkėme tą kontrolę, kurią atlieka valstybės narės. Tai yra sistemos svarbi dalis. Ne komisijos auditas ar audito rūmų auditas pirmiausia tą daro. Pirmiausia, auditas atliekamas valstybėje narėje, įgyvendinama, tada kontrolė atliekama, žiūrime ir mes tada jau žiūrime, ar ta kontrolė yra veiksminga. Taigi dėkoju už nuomonę, aš džiaugiuosi, kad buvo pripažinta, jog mažėja klaidų lygis. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasakymą. Vėl ponas Agnių Dėl Junktinės karalystės kažką norit pasakyti. Pirmininkė, aš Filipo prašiau, klausiau apie taisyklės, kurios galioja dėl komitetų posėdžių rengimo Strasbūro savaitėmis. Negavau atsakymo. Ačiū. Atsakymas yra štai koks. Valdybos taisyklėse yra numatyta, kad posėdžiai šešėlinių pranešėjų, pavyzdžiui, susitikimai paprastai neturi vykti Strasbūro savaitėmis, nes vyksta plenarinė sesija. Tačiau esmė ta, kad daromos išimtys, išlygos, jų prašoma ir suteikiama galimybė pritaikyti iš, išimtis, juk galiausiai tam pritarė ir parlamento pirmininkas, bet e, tikrai tų išimčių yra nemažai suteikiama renkti šešėlinio pranešėjo susitikimus Strasbūrė. Tačiau, aišku, reikia įvertinti, ar tai nepersidengia su svarbiais posėdžiais, renginiais, kurie vyksta plenarinės sesijos metu, pažiūrėjau, su balsavimais, kad nesutaptų tokie susitikimai. Tačiau dar vienas klausimas - salė ir vertėjai. Ir paprastai mes netmetame tų prašymų dėl išimties ir patvirtiname tas išimtis, bet jūs teisus, iš principo posėdžiai tokie neturi vykti įprasne tvarka, dėl to prašoma išimties tvarka leisti surenkti tokius posėdžius. Ačiū. Pone Nošil. Aš dar no, noriu papildomą klausimą užduoti komisijai. Norėčiau paklausti, kaip skaičiuojamas klaidų lygis. Galėtumėte pasakyti kiekvienai programai, kiekvienai išmokai, tūkstančiui eurų, kaip vyksta tas skaičiavimas. Gal galėtumėte į šį praktinį klausimą atsakyti. Mes visada, visada kalbame apie klaidų lygį, bet aš norėčiau sužinoti, ką tai realiai reiškia. Pone Borgman, po to dar ponas Jaras apibendrins diskusijas. Pone Borgman. Žinoma, čia kalbame apie audito rūmų klaidų lygį audito rūmai būtent nustato tą klaidų lygį. Bet aš galiu pasakyti, kad e, audito rūmai paima mėginius kiekvieno fondo atveju. Pavyzdžiui, pirmas ramstis e, AGF, po to kaimo plėtra, kitas fondas, LIFE programa ir kitos išlaidos pagal antrąjį daugiametės finansinės programos antrąją kategoriją. Tiesiog jie ima mėginius vis, iš visų valstybių narių, ne kiekvienai programai tas daroma, bet imami, imami mėginiai iš valstybių narių. Pavyzdžiui, vienas klaidų lygis nustatomas e, garantijų fondui, kitas e, kitam fondui. Tokia yra auditorumo metodika. Komisijos metinės veiklos ataskaitoje mes irgi kiekvieno fondo atveju tą darome, bet taip pat e, skaičiuojame klaidų lygį ir kiekvienai išmokai, biudžeto veiklai, kaimo plėtrai. Ir dirbame su valstybių narių kontroliuojamiais statistiniais duomenėmis ir taip pat atliekame savo auditus ir sertifikavimo institucijos valstybės narės irgi atlieka savo auditus, mes pastelkėme visus tos duomenys. Pone Noichel. Dar kartą, tiesiog norėčiau aiškiai pasakyti, man tai yra esminis klausimas – ar kiekvienai programai, kiekvienam išmokų laikotarpiui tas yra daroma, mes galime labai daug apie tai diskutuoti, bet man atrodo, ne man vienai tai rūpi. Nes norėčiau sužinoti, ar tai kiekvienai programai daroma ar ne. Labai daug buvo kalbama apie įvairias auditorumų metodikas ir komisijos naudojamas metodikas. Uh, Tačiau, kaip sakė ponia Kadenbach, klaidų lygis, kuris nustatomas bendras klaidų lygis dviejų fondų atveju, yra labai panašus. Tai reiškia, kad e, klaidų lygis komisijos metinėje ataskaitoje Žemės plėtos ir Agri generalinio direktorato nustatytas klaidų lygis buvo 4,99 EGF ir tai reiškia, kad tai atitinka auditorumų skaičius. Audito rūmai nusprendė patikimumo patvirtinimus skelbti pagal sandorius ir jie tą daro, ima mėginius visoje Europoje. Komisija sako, mes pasikliaujame valstybių narių atliekama kontrolė ir savo auditu, bet galiausiai klaidų lygis yra daugmaž panašus, audit, kaip ir auditorumų klaidų lygis nustatomas. Taigi daugiau nei 97 procentai žemės ūkio biudžeto gali būti jo įgyvendinimas patvirtinamas. patvirtinamas. Ačiū, ponas Lanaganas dar paprašė žodžio. Ačiū. Na, viena problemų, kurią matau, kalbant apie ūkius dėl tų klaidų lygių, yra tai, kokia yra ta grandinė, būtent komandavimo grandinė nuo, ūkini, nuo Briuselio iki pat ūkininko. Ir kartai susidaro tokia situacija, kai ūkininkas mano, kad gali gauti išmokas už savo žemę, pavyzdžiui, kalbant apie ganomus galvijus. Ir komisijoje, pavyzdžiui, jie sako, kad ištisus dešimtmečius ir šimtmečius, tarkim, tie galvijai, kurie viržiais, viržius, viržiais ganosi. O, pavyzdžiui, komisija sako, kad tai yra neįmanoma. Ir tada ūkininkas nežino, ar gali gauti išmokas už tokias ganyklas ar ne. Viskas, na, sudėtinga, ūkininkams sakoma, tai kai jie darė ištisus šimtmečius, taiga jiems e, sakoma, kad negali gauti išmokų už, tokią, e, už tokias ganyklas. Taigi, nors viskas yra taikoma tinkamai ir tada staiga sako, štai vat įsivėlė klaida. Ir klaida yra čia šiuo atveju tokia, kad ūkininkai sėkmingai šeria savo galvijus tose tais viržiai savo ganyklose, o jūs sakote, ne, ne, kad tai neįmanoma. Ir čia, čia įsivelia tarsi klaida. Tai sprendimas būtų sutrumpinti tą e, komandos grandinę, komandavimo grandinę. Tada būtų ir mažiau tų klaidų. Merci. Ačiū. Ponas Jar. Dabar apibre, apibendrins diskusijas. Äh, Dėkoju. Pirmininkė. Dėkoju už visus komentarus, taip pat iš e, komiteto narių. Kolegos tikrai ačiū. Kita šešėlinių pranešėjų grupė galės susitikti kur nori ir kada nori. Atsiprašau dėl visos tos betverkės, į kurią čia visi įsivėlėme. Taigi Mm, taip, e, dabar jau gailiuosi dėl to klausimo, kurį uždaviau. Šiek tiek jaučiuosi nejaukiai dėl viso to. Taip pat manau, kad um, būtų buvę daug geriau, jeigu nieko nebūčiau klausęs iš viso. Na, bet mokomės iš klaidų. Taip pat susitiksiu su kolegomis ir taip. Norėjau išgirsti visų jūsų nuomonės ir pasisakymus, na bet dabar atidėkime visą tai ir pereikime prie klausimų. Na, klausimai tikrai buvo įdomus. Buvo užduotas klausimas, kaip apibrėžiame tą klaidų lygį, kas yra klaida. Yra skirtingi klaidų lygiai ir kalbėjome apie mėginių ėmimą, kad tas klaidas atrastume, kad tas e, taip pat mėginys būtų atspindinti situaciją. Na, bet dažnai e, klaidų lygis nieko nepasako apie finansinę žalą, kuri yra patirta. Kiti sakė, kad taip, e, senose ataskaitose visa tai irgi buvo, kalbėjome apie tai, kad 3 procentų klaidų uh, lygis reiškia tiek milijardų eurų. Ir tai nėra tas lygis, kuris, man atrodo, atspindi tikrą finansinę situaciją. Na, žurnalistai dažnai tą kartoja. Jie pasiema vieną procentą, šiek tiek paskaičiuoja ir gauna didžiulį skaičių, kurį išpučia iki begalybės. Uh, Bet mes neturėtume taip elgtis, mes turėtume suprasti, kas lypi už tų klaidų. Kai kurios klaidos reiškia jokio, jokio finansinio spaudimo, jokio taip pat neturi e, jokios finansinės įtakos, kitos reiškia labai daug. Bet turime sugebėti vertinti tas klaidas. Na, o kalbant apie mažas e, programas, E, kaimo vietovėse. Na, aišku, visą laiką ten tas klaidų skaičius yra didesnis ir problema yra ta, kad skirtingai e, galbūt sudarome tuos, tą klientų sąrašą, gavėjus. Ūkininkai, kurie dirba šioje sistemoje metai iš metų, uh, kovoja už tas išmokas, už gaunamas pinigų sumas, jie kasmet teikia paraiškas ir mokosi vieni iš kitų. Kaimo vietovėse kai kurie ūkininkai užpildo tokias formas vieną kartą per savo gyvenimą ir atrodo tada, kad atsiranda daugiau klaidų. Reikėtų aiškiai atskirti e, tuos ūkininkus, kurie tą daro kiekvieną kartą kiekvienais metais ir kaimo vietovėse gyvenantis ūkininkai, kurie atnaujina savo dirbamą žemę. Jie tą daro galbūt tik vieną kartą ir dėl to jų paraiškose pasitaiko labai daug klaidų, bet tai finansinė prasme galbūt nieko nereiškia. Nereiškia, kad vyksta korupcija. Na, bendraja prasme kalbame apie tuos e, asmenis, kurie pildo tokias formas tik vieną kartą ir nebūtinai žino, ką jie daro ir kaip tai reikėtų daryti. Taip pat nereikėtų nuleisti e, rankų tik dėl to, kad skirtingai žvelgiame į tuos pačius dalykus. Na, kalbant apie šeštą punktą naujas programas ir e, naujos biurokratinės naštos nekūrimą. Na, taip, mes dirbame kartu su Europos investicijų programomis ir norime, kad jos būtų e, teikiamos e, kaimo vietovėse gyvenantiems ūkininkams. Tačiau, kai kalbame apie taisyklės, e, e, Mums reikia, kad tos taisyklės būtų taikomos vieningai, o ne skirtingai ir kad stebėsena vyktų tikrai koordinuotai, o ne paskirai. Į tą reikėtų irgi atsižvelgti. Taip pat mes pastebėjome, kad yra tikrai labai daug mažų programėlių, uh, E, kurios yra finansuojamos iš skirtingų e, investicinių fondų, bet papildomos biurokratinės naštos tikrai nenorėtume. Norėtume, kad e, ūkio vieto, tos žemės ūkio programos kaimo vietovėse būtų tikrai veiksmingos. Ir, man atrodo, papildoma biurokratija joms tikrai nepadeda. Bet to reiktų elgtis labai atsargiai, reikia Galime kalbėti apie tikslus, Europos žemės ūkio politikos funkcijas, galime apie tai filosofuoti dieną naktį, bet taip pat reikėtų pagalvoti apie atskirus sprendimus, kurie yra daromi. Ir tokių sprendimų taikymas yra netgi svarbesnis nei patys sprendimai. Dėl to tokių pranešimų ir ataskaitų nereikėtų užtvenkti savo pastabomis. E, kartais komisija sako, na viskas priklauso nuo jūsų, galbūt sprendimas nebuvo e, geras ir, taip sakant, e, priemonė nebus geresnė už patį sprendimą kaip ir renginys negali veikti geriau nei veikia kiekvienoje detalė. Na, dėl to jau kalbėjome su šešėliniais pranešėjais, bet e, pagal pirmą ir antrą e, ramstį žemės ūkio politika vyksta tikrai neblogai. Ir klaidų lygis nėra toks jau didelis, taigi bendraja prasme galiu pasakyti, kad tiek vartotojai, tiek administratoriai m, tikrai nuveikė nemažai. Ir klaidų lygis yra tikrai mažas. Dėkoju, dėkoju ponė Jarai. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad e, gru, gru, iki gruodžio 5-12 e, valandos galite pateikti pakeitimus. O dabar bus. E, E, e, Veriko Dancila pristatys darbo sąlygas ir mažų garantijų darbą. Ir e, ponas Dekastra pristatys pranešimą. O komitetas galės pažvelgti į žemės ūkio situaciją, kur darbo sąlygos ir garantijos yra prastos. Mes visi žinome, kaip visa tai pasireiškia mūsų teritorijose. Tai gruodžio 5 iki 12 valandos galite pateikti pakeitimus. Suteikiu žodį ponui De Castro, kuris pristatys e, pranešimą vietoj ponios Viorikos. Dėkoju. Pirmininką noriu padėkoti Dantikai už puikiai atliktą darbą ir noriu atsiprašyti jos vardu, kad ji negalėjo atvykti į posėdį. Šita nuomonė skirta užimtumo komitetui ir atkreipia dėmesį į blogas sąlygas, kuriuose, su kuriamis susiduria dabar e, žemės ūkio darbuotojai palyginus su kitais sektoriais. Žemės ūkio sektorius priklausomas nuo išorės veiksnių, klimato pokyčių, e, sviravimų rinkose ir tai sukuria labai nestabilę situaciją. Valstybės narės privalo e, taikyti tokias priemonės, kurios užtikrintų rizikos valdymą šiame sektorija. Nuomonė pabrėžia, kad būtina išanalizuoti sezoninių darbuotojų situaciją ir prašoma jiems pripažinti teisinį statusą, kad jie gautų socialinę apsaugą. E, Taip pat atkreipęs e, dėmesys į e, sezoninių darbuotojų ypatingą padėtį, kurie ypač susiduria su mažų garantijų darbu. Valstybės narės kviečiamos reglamentuoti teisinę ir socialinę tokių darbuotojų darbą ir teikti jiems socialinę apsaugą. Pranešėja taip pat e, atkreipė dėmesį į tai, kad jaunimas ir moteris ypač sunkiai suranda darbą kaimo vietovėse arba sunkiai gali įkurti savo įmonės. Todėl turėtų būti numatyta speciali parama ypač tokioms kategorijoms. Todėl e, jauniems ūkininkams skirta parama ir parama moteriams kaimo vietovėse turėtų garantuoti kokybiškas darbo vietas ir sąžiningą atlygį. Taip pat pabrėžiama, kad svarbu vaidmenį suvaidina ir e, socialiniai partneriai, kurie turėtų kovoti su šešėliniu darbu ir sustiprinti gerbovį darbo vietoje. Reikia integruoti visus žemės ūkio darbuotojus, jaunimą, moteris ir kitus darbuotojus, ypač sezoninius darbuotojus. Noriu priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki 16 gruodžio 5 dienos 12 valandos. Dėkoju De Castro už šitą pristatymą. Žodis e, kolegiai Sandra. Dėkoju pirmininkė. Sakyčiau, kad tema yra labai svarbi. Žemės ūkis, blogos darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. Bet kokie žemės ūkio darbuotojai bei sezoniniai darbuotojai ypač susiduria nuo su šia problema, nes jie gauna mažesnį atlygį. Dėl to darbas žemės ūkio sektorija tampa nepatrauklus ir gaunamas mažas atlygis. Šią linkmę mes ir dirbsime ir pateiksime savo pakeitimus. Pone Ribeiro. Dėkoju pirmininkė, aš Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Dančilą už atliktą darbą, už išryškintus kai kurios aspektus, nes žinoma, kad e, mūsų darbas, kaip pastebėjo De Castro, turėtų būti kryptingas. Mes turime suprasti, kad e, šitas mažų garantijų darbas susijęs su išoriniais faktoriais, su ekonomikos padėtimi, su e, taip pat ir kitais faktoriais, kurie ypač pasireiškia atokiausiuose regionuose. Tuose atokiuose regionuose situacija tampa dar nestabilesnė, nes e, darbo sąlygos yra ir taip sudėtingos. Noriu pabrėžti, kad e, įvairių žemės ūkio sektoriai turėtų ieškoti įvairių išeičių. Mes negalime e, kalbėti apie standartizuotą sprendimą visoms problemams. Neįmanoma apimti tos visos įvairovės, kuri tokia akivaizdi žemės ūkio sektorė. Mes visų pirmiausia turėtume pasisakyti už minimales darbo sąlygas. Tai yra garantijos, hygienos garantijos, darbo sąlygų garantijos, taip pat e, teisė burtis į asociacijas, taip pat kova su e, šešėliniu darbu. Mes privalome ieškoti tokių mechanizmų, kurie leistų koordinuoti tą kovą prieš nedeklaruotą, nelegalų darbą, ypač sezoninių darbų sektorija. Nes akivaizdu, kad tokia darbo forma yra labai paplitusi ir jinai gali prisidėti prie tų blogų sąlygų bei negarantuoto darbo masto sumažinimo. Reikia vykdyti informavimo kampaniją, informuoti darbuotojus ir e, kad jie sužinotų, kokia yra nauda kovojant su e, šiomis problemomis. Turime pripažinti darbuotojų teisės ir vengti e, piknaudžiavimo atveju. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad aš taip pat esu užimtumo reikalų komiteto narė ir kad komitetas irgi tikrai domisi šiomis e, problemomis ir mes bendrausime kartu su pranešėja. Dėkuoju poniai Ribeir. Žodis kolegai Strimovič. Ačiū pirmininkė. Taip, darbo sąlygos e, kaimo vietovėse yra sudėtingos ir rizikingos. Mm, žemės ūkis priklauso nuo sezoninių darbuotojų, migruojančių darbuotojų ar tokių darbuotojų, kurie net neturi jokių dokumentų. Žemės ūkio darbuotojai dirba ilgai, uždirba mažai, e, uždarbis nestabilus ir žemės ūkio sektoriaus darbas vienas iš rizikingiausių. Čia yra daugiausia nelaimingų atsitikimų. Šiandieną padėtis struktūriškai keičiasi ir dabar vis sunkiau gauti nuolatinį darbą žemės ūkio sektoriuje. Šis sektorius ypač priklauso nuo e, darbuotojų lankstumo ir ta prasme aš norėčiau pateikti keletą pastebėjimų. Sezoniniai darbuotojai yra labai paplitę šiame sektoriuje ir tai yra struktūrinė sektoriaus dalis. Mes matome, kad stabilios darbo vietos yra daug kainuojančios ir dėl to buvo pradėtos plėtoti tokios lankščios užimtumo schemos. Maničiau, kad turime surasti alternatyvų keletą darbo vietų apimančių kontraktų. Antra vertas, turime suprasti, kad darbuotojai dažnai turi mažai kompetencijų. Ir dėl to reikia galvoti apie darbuotojų mokymą. Žemės ūkis reikalauja kvalifikuotesnių darbuotojų, reikia suprasti tokią, tokį sektoriaus ypatumą. Ir dėl to ūkininkai turėtų prisidėti prie mm, gyventojų išvykimo iš kaimo. Turime pasinaudoti mm, galimybę e, žemės ūkio sektorių padaryti patrauklesnį, kad e, dėmesys būtų nukreiptas į strateginį ūkio patrauklumo gerinimą. Taip pat e, kai kuriuose Europos regionuose, taip pat ir Švedijoje, siautėja e, nusikalteliai, kurie išnaudoja darbuotojus, e, dirb, kurie dirba negaudami atlyginimo ir negana to. E, tai yra labai jauni darbuotojai dirbantis po 20 valandų per dieną tokia praktika turėtų būti e, panaikinta ir reikia parodyti solidarumą e, sektorija įdarbintiems e, migrantams. Taigi mes pateiksime neužilgo ir savo pakeitimų, kurie spindės mano išsakytą nuomonę. Dėkoju, ponas Faneganas. Dėkoju. Man atrodo liūdna pripažinti, kad kai kalbame apie mažų garantijų darbą ir darbo sąlygas, tai mes kalbame apie tarsi mažumą, bet iš tiesų žemės ūkija, kai yra šita krizė, tai kalbame ne apie mažumą, apie tikrai daugumą, nes tas mažų garantijų darbas ir darbo sąlygos iš tiesų kainuoja mažiau ir dėl to jos pastumi to pasinaudoti kiekvieną. O žmonės, e, žinoma, darbuotojai tampa mažiau apsaugoti, daugiau pažeidžiami. Vienas iš būdų apsaugoti darbuotojus tai yra e, Junktinės karalystės karalienės pavyzdys. Jeigu vienas vaikas suvalgytų piragą, tai ne, jo neliktų visiems kitiems. Svarbu pagalvoti apie kitus. Mes e, persidrėjome dėl BŽUP. Ir kaipgi dabar pasinaudoti tais privalumais ir e, suprasti, kad e, kai dauguma valgys tą patį pyragą, mažiau jo liks kiekvienam. Todėl pagrindinis dalykas turime užtikrinti, kad e, asignavimai būtų išdalinami sąžiningai. Ir mano šalyje, ir kitose beje, tai nedaroma teisingai. Mes dažnai turime kovoti dėl išlikimo, neturėdami pakankamai išteklių. Dėkoju, kreipiuosi dabar į Barero Flores komisijos atstovę. Prašom pateikti savo požiūrį. Europos komisija tikrai labai atidžiai stebi, kaip rengiamas pranešimas ir Mes tikrai dirbėme prie šio klausimo, mažų garantijų darbo klausimą. Žinote, kad ponas Junkeris nuo pat pradžių kalbėjo apie ES trigubą A ir socialinės Europos ramsti. Mes pastarojų metų ir kaip tik tikimės ir toliau atidžiai stebėti situaciją bei tai, kaip yra rengiamas pranešimas. Dėkoju. Dekastro. Ačiū kolegoms už pasisakymus, aš pasižymėjau jūsų mintis, jas perduosiu Violikai Dančilą ir noriu iš anksto padėkoti už jūsų pateiksimus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Noriu priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki gruodžio 5 dienos 12 valandos. Ačiū iš anksto už jūsų pakeitimus, nes jie yra svarbus. Taigi posėdį baigėme anksčiau nei buvo numatyta. Ir dabar prie mūsų prisijungė tikrasis komiteto pirmininkas ir koordinatorių posėdis bus pankstintas ne pusė dvylikos, o penkiolika po vienuolikos. O po pietų susitinkame trečią valandą. Ir mūsų posėdis numatytas plenarnio posėdžio salėje. Ačiū ir iki koordinatorių posėdžių.